tvarkos taisyklių ketvirtojų straipsnio ketvirtą dalimi konstatuoju šį pasikeitimą. Be to, frakcijos pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą dėl naujų finansų ir ekonominės krizės komiteto narių ir galime rasti tą kandidatų sąrašą internete noriu pranešti, kad pataisų teikimo terminas baigėsi rytoj 9 val. ir balsuojama bus 11 val. Gerbimi kolegos, pagal mūsų darbo tvarkę dabar svarstysime Renatos Weber pranešimą dėl jurisdikcijos kolizijų būžimuose procesų prevencijos ir sprendimų.